laikome patvirtintų. Pradėsime balsavimus, prašau visus susėsti. Pradėsime nuo rezoliucijos dėl e, žodžio laisvės Vietname. Už prieš susilaiko pritarta rezoliucija dėl Kambodžos, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmininkas atsiprašo. Pamiršau teikti balsavimui 12 pastraipą, taigi kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dar kartą balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Balsuosime dėl rezoliucijos e, dėl Salvadoro. Pirmiausia, balsuosime vardiniu būdu dėl dviejų frakcijų teikimo pasiūlymo dėl rezoliucijos. Pradėjome balsuoti. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl uh, bendro keturių frakcijų teikimo rezoliucijos projekto. Pone Scott Keito, prašau žodžio, prašau. Ačiū pirmininkė, turiu žodinį pakeitimą dėl tam tikrų teisinių veiksmų įvykusių vakar vakare. Turime pateikti C konstatuojamą dalį, kad galia būtų pasakoma, kadangi praėjusius dešimt metus praleido kalėjime Teodoros dėl kameros vaskės Byla buvo peržiūrėta 13 dieną gruodžio ir jos apeliacija buvo atmesta. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja prieš šį pakeitimą teikiamą žodžiu? Nematau prieštaraujančių. Balsuojame pirmiausiai dėl šio žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos su visais pakeitimais, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuosime dabar dėl Gutierės prieto pranešimo. Dėl uh, vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto priimtos sprendimus teikti įgaliojimus, Gutierės prieto pradėti tinkamas darybas. Dabar žodis Gutierės. Kolegai, dvi minutės kalbėti. Ačiū pirmininkė pranešėjo Sergio Gutierės vardu teikiu praėjusią savaitę vidaus rinkos taryboje patvirtintus įgaliojimus, kad būtų e, pradėtas trialogas dėl pranešimo. MCO patvirtintas tekstas e, pagerino pradinį pasiūlymą pateiktą komisijos. Ypač jeigu kalbėsime apie demokratinio legitimumo e, klausimus vietos asamblėjų, nacionalinių parlamentų Manome, kad sėkmingas balsavimas komitete leis pranešėjai pradėti darybas su e, gerais įgaliojimais, todėl pranešėjo vardu teikiu šios įgaliojimus parlamentui. Ačiū kolegai Dančiui, ar kas nors norėtų pasakyti šį pasiūlymą. Kolega Dėjau, ačiū pirmininkė. Sutinku, kad parlamentas e, mėgino pagerinti blogą komisijos pasiūlymą, tačiau e, vis dar e, šiuo pasiūlymu siekėme laikotarpį nuo 3 iki 6 mėnesių nukelti nacionalinių institucijų priimtus sprendimus. Pagalvokime, kaip atrodys ES įvaizdis kuomet e, e, tokiais atvejais, e, kai vietos valdžios institucijos prieš priimdamos atitinkamus sprendimus turėtų kreiptis į komisiją. Aš manau, kad reikėtų surinkti diskusiją šio klausimu ir gražinti atgal į komitetą. Jo svarstymą ačiū. Dabar balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos dėl Afganistano, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rohinių padėties ketvirtoj pastraipo pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 17 pastraipa originali versija už prieš susilaiko. Pritarta 24 pastraipa, kas už kas prieš susilaiko. Pritarta, balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kas už kas prieš susilaiko. Pritarta, dabar balsuosime dėl Korasos Bild pranešimo, pranešėja paprašė žodžio, jai suteikiama viena minutė. President, I really wish to Pirminkė, aš noriu padėkoti visiems kolegoms už didelę paramą. Pabandykime pasiekti rezultatą, kad šiandien pasiūstume signalą visoms valstybėms narėms, kad jos turi daryti daugiau, geriau, greičiau, kad apsaugotų vaikus. Kartu su teisės saugos institucijomis, pilietinė visuomenė, informacinių technologijų pramonė, e, tvirtinkime nulinę toleranciją vaikų išnaudojimui internete ir ne pradėti, pradėti, laikas perėti nuo žodžių prie veiksmų ir užtikrinti, kad e, Europa būtų saugi visiems vaikams. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegai Koracija Bild, dabar balsuojame dėl pilno pakeitimo už prieš susilaiko atmesta, antrasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, trečias pakeitimas dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta, ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Atmesta penktas pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta šeštas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas, septintasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, balsuojame dėl rezoliucijos su pakeitimais, vardiniu būdu pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. Dabar Marijos pakeitimas. Trečias pakeitimas dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtoji pastraipa originali versija, bet prašoma pasitikrinti dėl trečiojo pakeitimo antrosios dalies, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta ketvirtoji pastraipa originali versija. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta penktoji pastraipa originali versija dvi dalis. Pirmoji už prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta. Original versija dvi dalys, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko. E, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl originalaus teksto antrosios dalies 22 pastraipos. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti. Pradedame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Septinta Tasis pakeitimas dvi dalys. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame atmesta. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame, atmesta. 12 pakeitimas, už prieš susilaiko, atmesta pirminė versija dvi dalis, kas už pirmą, kas prieš susilaiko prideda, kas už antrą, kas prieš susilaiko pritarta. 13, 13 pakeitimas, vadinas balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 17 pakeitimas, vadinas balsavimas, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame Atmesta. Pirmas pakeitimas Vidalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. M konstatuojamoji dalis, kitos pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl dešimtojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. O konstatuojama dalis, pirminė versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko atmesta. T konstatuojama dalis, originali versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritart antrasis pakeitimas, tikrinamės dėl 15. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmkas atsiprašo. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pritartas 16 pakeitimas. Na gerai, pastikrinkime dėl antrojo pakeitimo. Pradame balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Rezoliucijos visais pakeitimais, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Aikauto pranešimas. Dabar e, uh, 18 pastraipo pirminė versija už prieš susilaiko pritarta. 20 pastraipa pirminė versija, dvi dalis, pirmoji vardinis balsavimas dėl pirmosios ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis pradėjome balsuoti. Antroji dalis 20 pastraipos. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. 23 pastraipa pirminė versija, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 45 toj pastraipo pirminė versija, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 46 pastraipo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, ta pačia balsų dauguma. 81 pastraipo pirminė versija už prieš susilaiko pritarta. 85 pastraipo dvi dalis, vardinis balsavimas dėl pirmosios. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. Antroji dalis. Pradame balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 86 pastraipo vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. pritarta 89 pastraipa, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 93 pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji. Antros pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 113 pastraipo originali versija, kas už prieš susilaiko pritarta. 115 pastraipo, kas už. Ne trečias pakeitimas. Pirinkas atsiprašo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos su pakeitimais vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Noriu priminti kad e, jūsų balsai bus patvirtinti tik tuo atveju, jeigu po balsavimo pabaigos išsitrauksite balsavimo korteles iš balsavimo, korteles iš balsavimo įrangos. Visiems linkiu saugios kelionės namo, tiems, kurie e, kitą savaitę jau Briuselėje nesilankys, noriu palinkėti ramių, linksmų švenčių ramaus advento laikotarpio. Na, o dabar išklausysime e, balsavimo motyvų paaiškinimų, o tų, kurie e, neketina klausytis balsavimo paaiškinimų, prašau e, savo naujametinius ir kalėdinius palinkėjimus vieni kitiems išsakyti už salės durų, nes tos erdvės tam taip pat yra labai tinkamos. It's...